Prašau visų atsisėsti į savo vietas ir pasirenkti balsavimui. Pirmiausia, balsuosime dėl pono Sikerskio pranešimo ir tiesioginių uh, Ir 15 uh, metais kalendoriniais taikytinų tiesioginių išmokų koregavimo koficentų.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 The vote is closed. Baigiame balsuoti. Primta. Kitas balsavimas dėl ES strategijos siekiant užtikrinti vyrų ir moterų lygybę po 2015 metų. Taigi kelkite rankas, kas už kas prieš, susilaiko. Atrodo, kad atmesta, tačiau vis dėlto turėtume balsuoti kortelėmis. And the vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmesta. Now, colleagues, now... Kolegos, dabar balsuojamas dalimis. Kas už pirmąją dalį? Pirmas pakeitimas, kas prieš? Susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko. Balsuokime kortelėmis. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Ant Antrasis straipsnis dalimis, pirmoji dalis, vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Antroji dalis, taip pat vardinis balsavimas, balsuojame. Baigiame. Taip pat pritarta. Penktasis straipsnis dalimis. Pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta. Antroji už prieš susilaiko priimta. Šeštasis straipsnis, originalus tekstas, kas už prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis straipsnis už prieš susilaiko pritarta. Devintasis straipsnis. Tarai dėl devintojo antrosios dalies balsuojame kortelėmis. Baigime. Pritarta. Devintasis dalimis už pirmąją prieš susilaiko priimta. Už antrąją prieš susilaiko taip pat pritarta. Vienuoliktas straipsnis dalimis už pirmąją prieš susilaiko priimta. Primta. Už antrąją. Prieš antrąją. Susilaiko. Primta. Dvyliktas straipsnis, trys dalys, kas už pirmąją, prieš, susilaiko, primta, ant, kas už antrąją, prieš, susilaiko, primta. Trečioji už, prieš, susilaiko, priimta. Tryliktas straipsnis, vardinis balsavimas, balsuojame. Baigiame. Priimta. 24. Vardinis balsavimas taipogi, balsuojame už. Baigiame. Priimta. 25 straipsnis, keliam ranką už, prieš, susilaiko, priimta. 26 dalimis, pirmąją, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Kas už antrąją, kas prieš, susilaiko, priimta. 28 dalimis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko, priimta. Kas už antrąją, prieš, susilaiko, priimta. 31 straipsnis, 3 dalys, Kas už pirmąją? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Kas už antrąją? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Dėl antrosios dalies balsuojame kortelėmis. Baigime. Primta. Trečioji dalis, vardinis balsavimas, pradedame. Baigime. Pat pritarta. 35 straipsnis. 35. Kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko Priimta. Kas už antrąją? Susilaiko. Prieš. Susilaiko. Taip pat priimta. 40. Trys dalys. Kas už pirmąją? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Kas už antrąją? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Trečioji varnis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. 41 straipsnis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko, priimta. Kas už antrąją, prieš, susilaiko, taip pat priimta. Trečioji už, prieš, susilaiko, priimta. 44 dvi dalys, kas už pirmąją, prieš, susilaiko, primta. Kas už antrąją, prieš, susilaiko, priimta. 45. Kas už, kas prieš, susilaiko, primta. 52. Keturios dalys. Kas už pirmąją? Kas prieš? Susilaiko? Primta. Kas už antrąją? Kas prieš? Susilaiko? Primta. Trečioji dalis – varnis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Ketvirtoji dalis. Ketvirtoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 53 straipsnis, vardinis balsavimas prasideda. Baigime. Priimta. 55. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 56. Už, prieš, susilaiko, priimta. 59. Trys dalios, dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Trečioji dalis už prieš susilaiko atmesta. Penkiasdešimt devintas straipsnis, trečioji dalis, varnis balsavimas, balsuojama kortelėmis. Baigiame. Atmesta. Akivaizdžia balsų dauguma. 60 straipsnis balsuojame kortelėmis. Baigiame. Priimta. 61 straipsnis už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 64 už, prieš, susilaiko, priimta. 65 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 67 vardinis balsavimas prasideda. Baigiame. Atmesta. Šešiasdešimt aštuntas straipsnis, keturios dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko, priimta. Kas už antrąją, kas prieš, susilaiko, priimta. Kas už trečiąją, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtoji dalis, varnės balsavimas, prasideda. Baigiame. Primta. 72 straipsnis, dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko, priimta. Kas už antrąją, kas prieš, susilaiko priimta. 63. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 73. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. Priimta. 74, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 76, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko, priimta. Kas už antrąją, prieš, susilaiko, priimta. 79, dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš susilaiko priimta. 18 konstatuojami dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 30 kas už, prieš susilaiko priimta. G. Konstatuojami dalis, kas už, kas prieš susilaiko už priimta. L. Dvi dalys. Kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko priimta. Kas už antrąją, prieš, susilaiko priimta. N. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. O. Dvi dalys. Kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko, priimta. Kas už antrąją, prieš, susilaiko, priimta. P. Dvi dalys. Kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. P antroji dalis balsuojame kortelėmis. Baigiame. Priimta. S trys dalys. Kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko. Priimta. Kas už antrąją, kas prieš, susilaiko. Priimta. Kas už trečiąją? Prieš susilaiko priimta. T. Konstatuojam dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. U. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. V. Kas už? Kas prieš? susilaiko priimta. Balsuojame už visą rezoliuciją, vardinį balsavimą, kuris prasideda. Baigim balsuoti. Priimta. Sveikinu pranešėją, ponia Noikė. Tęsime darbą. Balsuosime dėl kitų pranešimų. Pirmiausia, Moska autorinės teisės trečiose valstybėse. Penktasis, kas už, kas prieš. Primta. Tryliktas, dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš. Susilaiko. Primta. Antroji dalis už, prieš susilaiko primta. 17. Tas straipsnis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko primta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko primta. 18. Kas už, kas prieš, susilaiko primta. 22. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš susilaiko priimta. 23 straipsnis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 26, kas už pirmą dalį, kas prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš susilaiko priimta Priimta. 37 už prieš susilaiko priimta. 40 dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko priimta. Už antrąją, prieš susilaiko priimta. 42, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 50 už prieš susilaiko priimta. Pirmoji konstatuojami dalis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko priimta, kas už antrąją dalį, už prieš susilaiko priimta. Dabar visa rezoliucija, vardas balsavimas prasideda. Baigime balsuoti. Ir paskutinis pranešimas, kurį parengė Svobota dėl autorinių teisių ir ES veiksmų plano. 17 straipsnis Vidalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko. Antroji dalis už, prieš susilaiko rimta. 22 straipsnis Vidalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta. 31 straipsnis dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko ant, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta. 57 pirmoji dalis už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš susilaiko priimta. Balsuojame už visą rezoliucijos tekstą su pakeitimais. Vardinis balsavimas prasideda. Baigime. Priimta. Iki 12.30 mes darome pertrauką, laukiame Mongolijos prezidento. Okay. Did it all done. I'll take my coffee with me. <laughs>